kiek vėliau, neaišku, kaip klostysis dabartinės debatos, de, dabartiniai debatai ir tada vėliau pasakysiu, kada rinksime kvestorius. Noriu pasveikinti Europos e, tarybos e, pirmininką, e, pona ministra Samaras. Pone ministra, suteikiu Jums žodį. κύριε πρόεδρε του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές Parlamento pirmininkė, ponės ir ponai, Europos parlamento nariai. Pone pirmininkė, visų pirma, norėčiau pradėti nuo pasveikinimų jums, jūs išrinkus Europos parlamento pirmininko, taip pat už jūsų kovingą dvasę, kovojant už vieningą Europą. Dėkuoju taip pat ponui Baroso už jo europinį požiūrį ir nepaprastai sėkmingą komisijos pirmininko vaidmenį. Ypač džiaugiuosi, kad Europos vadovų taryba dabar, kai galioja Lisabono, Lisabonos sutartis e, pasinaudodama naujomis e, Europos komisijos pirmininko paskirimo metodais iškėlė pono Junkerio kandidatūrą atsižvelgiant į jo patirtį ir išpažįstamas vertybės. Turiu pasakyti, kad kalbėdamas Europos parlamente jaučiuosi namuose. Man teko dirbti Europos parlamente, sėdėti būtent čia, kur sėdite šiandien jūs. Tai buvo prieš dešimt metų. E, aš taip pat išpažįstu tas pačias mintis ir idėjas ir galvoju apie bendrą ES ateitį. Reikia pasakyti, kad daug dalykų, apie kuriuos šiandien mes kalbame tarsi kaip apie priimtus, e, tuo metu vargu ar buvo galima įsivaizduoti. Tas procesas e, nėra a, nuoseklus a, ir sklandus, kartais a, sustojame, kartai šokime į priekį. Iš tikrųjų turime pripažinti, kad e, viename dešimtmetyje, e, lyginant su kitu, e, atsitinka pagreitėjimų ir, su, ir stabdžių. Tačiau bendroji tendencija yra nuolatinis kilimas aukštyn. Taigi noriu pasveikinti Jūs, kadencijos pradžioje ir palikėti kuo geriausias kloties jums. Ypač todėl, kad e, šiandien man tenka garbė pristatyti mūsų Graikijos pirmininkavimo rezultatus. Mūsų prioritetai buvo štai kokie. Visų pirma, e, išspręsti euro architektūros e, trūkumus atsižvelgiant į kraisę ir tuo pat e, sustiprinti Europos pinigų sąjungą. Tai, kad mes e, užbaigėme darbą rengdami bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, draugė su tarp vyriausybiniu sustarimu dėl bendro pertvarkymo fondo, buvo labai svarbu žingsniai, baigiant bankų sąjungą. Kalbant apie darbo vietas ir augimą. Nuo savo išteklių tiesiekuros paketo patvirtinimas užtikrins stabilų ES politikos finansavimą. E, teisės aktų prieimimas e, susijusių su vieningos rinkos aktais numeris 1 ir numeris 2 toliau prisidėjo prie mūsų konkurencingumo stiprinimo. Tai e, apsaugas mūsų ekonominę veiklą, mūsų piliečius ir verslą. Aš paminėsiu e, reglamentą dėl elektroninio verslo ir elektroninės priekybos, e, darbuotojų komandiravimo direktyvą, elektroninių sąskaitų išrašymo nuostatas viešuosiuose pirkimuose ir nefinansinės informacijos atskleidimą versle. Mes taip pat e, sutarėme dėl dalyvavimo padidinant Europos investicijų fondo kapitalą. Tai reiškia, kad mes galėsime atstatyti likvidumą, skolinant ekonomikos subjektams ir ypatingai smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Buvo toliau susitarta dėl svarbių teisės aktų telekomunikacijų ir infrastruktūros srityje. Geresnis finansavimas, daugiau lankstumo, geresnė prieiga prie rinkų, daugiau likvidumo daugiau skaidrumo mūsų sąjungoje. Visa tai yra du skirtingi svarbus aspektai, prisidedantis prie integracijos ir konkurencingumo. Kitaip sakant, sakant tai labai svarbus žingsniai e, šiuo metu, kada didžiulis nedarbas kelia grėsmę mūsų socialiniai sanglaudai daugelį valstybių narių. Toliau, kalbant apie sienų apsaugą ir migracijos e, valdymą. Čia svarbus pasiekimai buvo štai kokie. Mes peržiūrėjome sąrašą šalių, kurių piliečiams reikia vizos įvažiuojant į ES. Ir leidome maždaug 23 23 šalių piliečiams atvykti į ES be vizos. Mes taip pat sustiprinome darbuotojų perkelimo įmonės viduje direktyvą bei iš naujo peržiūrėjome Frontex reglamentą. Daug buvo pasiekta priimant strateginės gairės po Stokholmo strategijos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Mes ketiname toliau bendradarbiauti migracijos srityje su trečiosiamis šalimis pagal principą daugiau už daugiau vystyti veiksmingą gražinimo, readmisijos ir vizų politiką. Pirminkant Graikijai buvo taip pat horizontaliai iš naujo apibriešta ir iš naujo atnaujinta ES jūrų politika. Pirmą kartą ES kuria holistinę, horizontalę strategiją šioje srityje, kurios rezultatas bus geresnis saugumas, ir ekonominių ES interesų apsauga jūrose. Strategija pasisako už ES principus ir vertybės, teisės viršenybę, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, energetikos veiksmingą panaudojimą ir saugumą ir taisyklėmis paremta jūrų saugumo politika kurioje atsispindėtų jungtinių tautų tarptautinė jūrų teisė. Institucinių lygmenių Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo reglamentas taip pat buvo labai didelis žingsnis atstovaujančiosios demokratijos ES linkme. Ypatingą dėmesį skiriame plėtrai Prieš savaitę Albanijai buvo suteiktas valstybės kandidatės statutas. Prieš penkis mėnesius prasidėjo stojimo dėrybos su Serbija dėl Turkijos. ES Turkijos asociacijos taryboje buvo pabrėžta, kad Turkijos ES kryptis priklauso nuo jos įsipareigojimų susijusių su Kipru. Iš viso Pirminkant Graikijai buvo baigtos dėrybos dėl 67 teisės aktų, buvo inicijuoti 15 teisės aktų ir visa tai buvo padaryta per keturis mėnesius vietoj įprastų šešių mėnesių. Šis terminas atrumpėjo dėl Europarlamento rinkimų. Tai atlikome seminaliu biudžetu, kurio išleidome tik tai 40 procentų. Mes džiaugiamės, kad Pirmkiausianti Italija perims lyderiavimą ir vystys visas politikas toliau. Mes tikimės ir esame optimistiški, kad e, visi lūkesčiai bus išpildyti. Mėly draugai, per pastarosius tris metus ir mano šaliai, ir Europai buvo iškilę didelių iššūkių. Kai kas sakė, kad e, Graikijai teks išstoti, kad e, Graikija turėtų atsisakyti euro. E, buvo, gal, kai kas sakė, kad neišliks ir pats euro. Pasirodė, kad tai netiesa. Europa dirbo, mūsų sąjunga turi problemų, bet ji turi ir galimybių jas išspręsti. Mes rodome mūsų žmonėms, e, kad galime dirbti drauge, užtikrinant jų bendrą ateitį. E, mes taip pat e, per pastaruosius Europos parlamento rinkimus matėme, kad Europos žmonės balsavo ne prieš Europą, atvirkščiai, jie balsavo už daugiau Europos ir už geresnę Europą. Aš manau, kad mes jau pradame rodyti pasiektus rezultatus. Tačiau liko dar daug nuveikti. Reikia padaryti daugiau, mes e, turime priartinti sąjungą prie mūsų piliečių širdžių. Prieš šimtą metų čia prasidėjo greunantis karas E, tai nebuvo pats baisiausias karas, e, žvelgiant e, į istoriją, į tuos baisus, bet ne pats baisiausias. Mūsų žmonės nukentėjo vėl ir vėl ir dešimtmečiais sekė tragedija po tragedijos. Šiandien Europa susivienijusi taip kaip niekada. Tačiau mūsų žmonės reikia įkvėpti mūsų sąjungą ir jos ateitimi. Aš manau, kad mes turime sąjungą priartinti prie mūsų tautų širdžių, nes jūs e, mūsų Europos parlamente ir esate pačioje ES širdyje. Dėkui. Vielen Dank, Herr Premierminister. Ačiū ministrė pirmininkė, dabar komisijos vardu, komisijos pirmininkas e, Barosas. Pone pirmininkė, ministrė pirmininkė Samaras, garbus nariai. Graikijos pirmininkavimo pabaiga ženklina vienos parlamento kadencijos pabaigos laiką, todėl situacija yra ypatinga. Šis paskutinis mėnesis sutampa ir su išėjimu iš labai gilios krizės, kuri kankino Europos Sąjungą e, ir kuri buvo tokia didelė, pati didžiausia nuo Europos Sąjungos įkūrimo. Dabar prasidėjo atsigavimo kelias, tačiau kelias dar ilgas. Manau, kad svarbu, jo kaip tik e, šiuo akim, šią akimirką tokia valstybė kaip Graikija, kurią skaudžiausiai palėtė krizė. Taigi Graikija parodė, kad ji suvokia savo įsipareigojimus ir ji sugebėjo konstruktyviai prisidėti prie ES darbo atvarkės įgyvendinimo. Asmeniškai noriu padėkoti ministrui pirmininkui Samaras už tai, kaip jis ir jo kompetentinga komanda laikėsi savo įsipareigojimų ir vadovavo Europos vadovų tarybai šiuo ypatingai sunkiu laiku. Pirmininkaujanti Graikija sugebėjo dirb, dirbti labai sunkiai ir padaryti tai, kas buvo reikalinga. Buvo priimti labai svarbus sprendimai, laikantis darbo atvarkės, turint omenyje, kad artėjo parlamento rinkimai. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, tačiau savo didžiausią dėmesį norėčiau sutelkti ties e, didžiausiais pasiekimais susijusiais su ekonominė padėtimi. Ekonomika gerėja, ES augimas e, patiks, e, pasieks 1,6 procentus, o 2015 metais turėtų pasiekti 2 procentus. Mūsų bendra skola dabar jau ne, nėra didesnė už galimą deficitą, už leidžiamą deficitą ir pirmą kartą nuo krizės pradžios deficitas nėra viršijamas. E, Didesnio deficito procedūra e, buvo taikoma kelioms valstybėms 2011 metais, net 14 valstybių. Dabar šis skaičius sumažėjo, manau, kad tai yra didelė pažanga, rodanti, kad mūsų priemonės veikia. Baigus taikyti programą Airijai, taip pat įgyvendinus e, šią programą Ispanijos bankams ir Portugalijai. Portugalija taip pat sugebėjo sėkmingai įgyvendinti šią programą. Situacija Graikijoje ir Kipre stabilizuojasi, galime pastebėti ženklius, pagerėjimo ženklus ir tai, kad naikinami tam tikri finansiniai disbalansai. Samaras vyriausybė sugebėjo geriau nei bet kuri kita vyriausybė imtis visų reikalingų priemonių. Graikija dabar ir toliau mažina savo skolos deficitą didina augimą, e, taip pat panaikinami istoriniai disbalansai, gerėja išorės santykiai ir tarptautinis konkurencingumas. Nepaisant e, susiklošiusių aplinkybių, Graikija lieka ištikima ir įsipareigojusi partnerė ES. Aš asmeniškai šios klausimus aptariau ne tik čia Europos Sąjungoje, tačiau ir su partneriais e, už Europos Sąjungos ribų. Jie prognozavo, kad Europos Sąjungos sužlugs, e, netgi išsiskirstys, tačiau jie dabar jau gali pamatyti, kad jie klydo. Niekas neteigia, kad atsigavimas yra paprastas ar lengvas. Augimas kol kas yra e, kuklus e, ir jau nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, lieka dideliu iššūkiu. Mes e, negalime leisti, kad mūsų jaunimas taptų prarastąją kartą. Todėl turime paskubinti darbus, kurie numatyti Europos vadovų tarybos ir Europos komisijos bei Europos parlamento darbo atvarkėje. Aišku, dabar galime pasiekti didesnės pažangos šioje srityje, jo labiau, kad jau labai e, svarbi pažanga yra padaryta per pastarosius keletą mėnesių. Kai kurie pokyčiai prieš keletą metų būtų buvę nesuvokiami. Analitikai Europos Sąjungoje ir už jos ribų prieš trejata metų vargu ar būtų įsivaizdavę, kad bus įmanoma įsteigti Europos bankų sąjungą, kurios kompetencija viršytų nacionalinių bankų kompetencijas. 2012 metais Europos komisija pasiūlė įsteigti bankų sąjungą. Kai mes ištardavome žodį bankų sąjunga, daugelis žmonių galvodavo, kad tai yra neįmanoma. Buvo kalbama apie finansinį stabilumą, tačiau e, buvo baiminasi ištarti tuos tą žodžių junginį bankų sąjungą. Dabar bankų sąjunga veikia. Taip pat veikia ir bendras bankų pertvarkymo mechanizmas ir bendras pertvarkymo fondas. Tai buvo labai svarbus įsipareigojimai, labai svarbi žinia rinkoms ir mūsų piliečiams, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga veikia ir bus baigta. Taip pat buvo pasirašyti labai svarbus e, finansinių rinkų reguliavimo dokumentai, kurie padėjo um, silpnesnėms ekonomikoms skolintis. To neturėdamos e, silpnesnės ekonomikos šalis būtų net nesugebėjusios išlipti iš krizės ir nebūtų galėjusios įsiubuoti tokio augimo, kuris yra dabar. Europos semestras pasiekė pažangę e, fazę, veikia Europos koordinavimo mechanizmas, e, mūsų ekonomikos vis labiau susijęjamos. Europos e, vadovų tarybos išvado, išvadose buvo priimti svarbus sprendimai, vienbalsiai noriu pabrėžti tai. Ir tie, kas Europos vadovų taryboje buvo kai ką sutarę, o vėliau pamiršo, tiems noriu priminti, kad mes vieningai sutarėme visas valstybės e, pietuose, šiaurėje, rytuose, vakaruose sutarė ir tie sutarimai lemia, kad dabar daroma didelė pažanga. Iš krizės paženklinto tempo dabar mes einame į augimą orientuotą perspektyvą. Jei prieš keletą metų kas nors būtų paklausęs, ar Europos komisija vieną dieną turės galę išnagrinėti nacionalinius teisės aktų pasiūlymus prieš juos priimant, tai niekas nebūtų patikėjęs, kad tai bus įmanoma. Tačiau dabar tai yra įmanoma. Kodėl? Dėl krizės ir dėl to mūsų ekonomikos susijėjimo. Prieš keletą metų Europos kalendoriuje ir per Europos val... ekonomikos valdysenos mechanizmą mes prieimėme svarbias priemonės taikomas valstybėse narėse ir dabar noriu pasidžiaugti ir padėkoti valstybėms narėms už jų pastangas, laikantis įsipareigojimų ir įgyvendinant kiekvienai šaliai skirtas konkrečias rekomendacijas. Noriu pabrėžti, kad visiškai klaidinga būtų manyti, kad tam tikros rekomendacijos ateina tik iš Briuselio ar Europos komisijos. Europos komisija yra iniciatyvų siūlytoja, ji pradeda procesus. Tačiau komisija yra ir objektyvi teisėja. Jos užduotis yra patikrinti, ar rekomendacijos yra gyvendinamas nacionaliniu lygmeniu. Tačiau aš noriu pakartoti, kad tie sprendimai yra tvirtinami visų valstybių vadovų Taigi nustokite kaltinti Briuselį už tuos sprendimus, kuriuos priima pačių valstybių vadovai. Taigi visi sprendimai priimami bendrai. Kalbant apie įgyvendinimą, daugelį reformų dar reikia padaryti. Mums reikia stiprinti užimtumą, steigti garantijas jaunimui, stiprinti socialinę įtraukti, gerinti apmokestinimo sistemą bei stiprinti mūsų konkurencingumą. Per pastarosius šešetą mėnesių stiprinome Europos semestro mechanizmą bei bankų sąjungą. Tai buvo dvi svarbios sritys, tačiau kitose srityse mums reikia taip pat e, padirbėti ir aš tikiuosi, kad Italija imsis tų darbų. E, reikia labiau suvienodintų darbų, e, pažabojant jaunimo nedarbą ir skatinant užimtumą. Taip pat reikėtų geriau pasinaudoti mūsų vieno trilijono biudžeto ištekliais 1 trilijono milijonų eurų pasiteiso vertė biudžeto ištekliais. Šis biudžetas numatytas e, būsimiems septyneriems metams. Jis turėtų, panaudot, turėtų būti panaudotas svarbioms investicijoms ir padėti valstybėms atsigauti. Kalbant apie trūkumus, Turiu pasakyti, kad e, aš labai džiaugiausi e, REFIT programos, e, reglamentavimo kokybės rezultatų programos ataskaitę pateiktą per paskutinę vadovų tarybą. Buvo pabrėžta, kad 53 pasiūlymai buvo pateikti nuo 2003 metų. Dabar jų yra 93. Mes dažnai kalbame apie šios skaičius ir paprastai kalbama pabrėžiant Briuselio biurokratiją. Tačiau turiu pasakyti, jei visos valstybės narės imtųsi m, mm, tokių pastangų, kurių imasi institucijos, tai mūsų mažams ir vidutinėms įmonėms bei piliečiams būtų sukurta ta gerovė. 80 procentų visos biurokratinės naštos sukuria pačios valstybės narės. Ir tik nedidelė dalis biurokratijos naštos yra kuriama čia Briuselėje. Taigi valstybės narės turi pačios ieškoti būdų, kaip sumažinti biurokratinę naštą, kaip kurti verslui draugiškesnę aplinką. Ir tai yra taip pat ir Europos parlamento ir Europos vadovų tarybos užduotis. Aš kalbėjau apie Europos semestro mm, priemonės, nesikartosiu, kad jos buvo labai svarbios. O kalbant apie teisingumą, laisvę ir saugumą, reikia pabrėžti ir migracijos rytyje pasiektą pažangą. Kalbant apie plėtrą, mes ženkliname, minime tiksliau, dešimtmetį po didžiojo ES plėtros etapo 2004 metais. Mano Komisija pradėjo darbą, aš pradėjau tiksliau darbą, būdamas, vadovavimas 15 valstybių narių, dabar ES valstybių narių skaičius padvigubėjo Tai yra didžiausias pasiekimas ES istorijoje, kad mes vienijame šį kontinentą. Tai turime prisiminti. Todėl, kad praėjus 25 metams po to, kai krito geležinė uždanga, praėjus 70 metų po pergalės antrajame pasaulinėme kare, mes dabar švenčiame suvienytos ES dešimtmetį. ES yra atvira ateičiai. Esame kartu tiek turtingesnės, tiek mažiau turtingos valstybės, e, centrinės ir periferijos valstybės, e, rytai, vakarai, šiaurė, pietus. Mes esame stiprus e, tiek politinė, demokratinė prasme. Latvija 2015. Latvija 15 metų pradžioje sėkmingai įsives eurų. Latvija sėkmingai vadovaus 2015 e, metais e, mums. 95 metais statistiniai duomenys buvo visai kitokie nei dabar. Mėly parlamento nariai, kaip e, um, ES piliečiai gali neigiamai vertinti plėtrą, kaip jie nesupranta tos ypat ypatingos e, sąjungos, kuri yra svarbi kūrybinė gale, kuri užtikrina stabilumą, kuri užtikrina stabilumą ir kaiminėms valstybėms. Nes jei jos nebūtų, nebūtų pavykę įgyvendinti tą plėtrą. Mūsų idėjos persidoda ir vakarų Balkano valstybėms. Suvokiant, kokią sudėtingą situaciją, mes turime, aišku, apremti, atremti naujai susidariusius iššūkius. Mes privalome e, kovoti e, prieš piknaudžiavimą mūsų laisvę erdvę, tačiau būtų neteisinga visiškai uždaryti visas savo sienas. Aš atidžiai nagrinėjau, kokią pažangą padarė Albanija. Manau, kad būtų atsakinga siūsti narystę siekiančiams valstybėms vilties ženklą ir priimti jas į ES, kai jos bus pasirengusios. Taigi, jūsų laukia labai sudėtingas pirmininkavimas, sudėtingų laikotarpių. Ministras pirmininkas Kamaras ir, e, Samaras ir jo komanda parodė, e, kad gali dirbti stipriai, o mes dirbame laikydamiesi stiprių nacionalinių tradicijų galima prisiminti tris graikiškus žodžius e, atremiant 21-ojo amžiaus iššūkius. Tai yra logoš, tai yra tai, kas teisinga ES, pataš, tai yra klausyti visų ir suvokti mūsų piliečių, ypač labiausiai kenčiančių poreikius. Ir etas, tai yra e, teisingumo, e, lygybės ir solidarumo vertybių suvokimas. Dėkoju Jums uždėmesi. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu priminti, kad 35 e, ar net 40 minučių vėluojame pagal darbo atvarkę, todėl parlamento kvestorių rinkimus e, rengsime 13 val. 00 minučių. Būčiau dėkingas, jog ši informacija atsidurtų ir ekranuose, kad tie, kas nori dalyvauti, būtinai ateitų. Todėl parlamento kvestorių rinkimai vyks ne 12.30, o 13 valandą. O dabar periname prie keitimosi nuomonėmis ir pirmiausia EPP frakcijos vardu ponas Kefalogijanis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, Europa, kuomet buvo pirmiausia įsteigta, sukurta, linkusi žengti žingsnį į priekį ir du atgal. Bet dabar turime žengti sparčiau į priekį, skatinant augimą, solidarumą, laisvę ir demokratiją Europoje. Aš manau, kad būtent ta kryptimi, ta linkme, esant sudėtingoms sąlygoms, judėjo Graikija ir Europa, pirmininkaujant Graikijai, siekiant didesnės ekonominės finansinės integracijos, patvirtinant bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą ir įkuriant atitinkamą fondą, taip pat skatinant augimą ir darbo vietų kūrimą. Prim, pri, buvo primtos direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų ir viešųjų pirkimų srityje. Taip pat buvo kovojama su mokesčių vengimu. Taip pat daug kas buvo nuveikta imigracijos rytyje, buvo patvirtintos atitinkamos direktyvos dėl um, trečių valstybių traktavimo. Taip pat Frontexo direktyva buvo patvirtinta. Tai, ką sakė mūsų premjeras, yra visiškai teisinga. Per ketver, keturis mėnesius Graikija uh, 67 dokumentus patvirtino ir buvo pasiekta susitarimo taryboje dėl 15 naujų teisės aktų susijusių su pinigų plovimu, turizmu, Europolu, vaikų teisių apsauga baudžiamosiose bylose ir panašiai. Skatinant politiką solidarumo, siekiant solidarumo, buvo patvirtinta solidarumo fondo direktyva. Taip pat paketas dėl plėtros, įtraukiant Albaniją, Serbiją ir Juotkalnyje. Taip pat buvo skatinamas skaidrumas, daug kas nuveikta ir įmonių nefinansinės informacijos atskleidimo srityje. Dabar Italija perims pirmininkavimą. Mes linkime Italijai visokiojo pasiekmės, sveikiname pirmininkavusią Graikiją, kuri iš ties daug ką pastumė į priekį Europoje. Nes sprendimas, pagrindinis sprendimas Europoje yra įtvirtinti demokratinius pagrindus ir kovoti su populizmu bei euroskepsiu. Dėkoju. Ačiū. Socialistų ir demokratų vardu, pana Kailį. Agapite Proedrė ir Prosipurgė tis Elados. Į parataks... Pirmininkė, Graikijos premjerė. Jūsų vyriausybė ir mūsų vyriausybė dirbome iš vien ir mes sėkmingai e, įgyvenimo prioritetus dėl paramos jaunimui, skatinant už, užimtumą ir propaguojant bankų sąjungą, apie ką kalbėjo ir pirmininkas Barosas. Tai susilaukė valstybių narių paramos. Mes pasimokėme iš Europos parlamento rinkimų. Graikai prašė daugiau Europos, prašė platesnių politinių alijansų. Nepaisant to, kad Europos parlamento vadovų taryboje buvo primti neteisingi sprendimai, buvo padarytos strateginės klaidos dėl griežtos taupimo politikos. Dėl to iškilo ekstremalūs dešinieji ir euroskeptikai. Manau, kad dabar turime žengti kitą linkmę, kalbėti apie Europos, solidarios Europos sėkmę. Graikija pasiekė daug, padarydama didžiulės aukas, daug apaukodama, uh, ir tą darė Graikijos žmonės. Apie tai turime nepamiršti, turime apsaugoti pačius silpniausius Europos piliečius. Dabar pirmininkavimą perima Italija ir aš tikiuosi, kad jie ir toliau tęs mūsų pastangas siekiant lankstes, lankstesnio, jautresnio kelio įgyvendinant susitarimus ir taip pat pakoreguojant tas raudonasias linijas, kurios buvo pažeistos nes ne viskas yra taip paprasta, kaip mes linkia manyti. Dėkoju. Ja, Marijas. Ačiū, panas Marijas, ECR frakcijos vardu. Prodre, kirės ir kiriai, sinadelfi. Pirmininkė, e, ponios ir ponai, kolegos. Aš esu EKR frakcijos vicepirmininkas. Na ir mūsų frakcija norėtų pabrėžti, kad Graikijos pirmininkavimas, mano manimu, buvo nesėkmių virtinė, nes nebuvo pasiekta jokių sėkmingų rezultatų ir tikrai tai nebuvo sėkmingas pirmininkavimas, bent jau atsižvelgiant į tą politiką, kuri buvo vykdoma mano šalyje Graikijoje. Viskas buvo pagrindžiama referendumu, kuris parklubdė mūsų šalį. 2000, nuo 2010 metų gegužės iki dabar Graikija 214 milijardų eurų paskolų paėmė, tai yra milžiniškos sumos daugiau nei 120 procentų nuo BVP. Taigi įsivaizduokite su tokiomis lėšomis, tokiais pasiskolintais pinigais, Graikijos ekonomika turėjo būti atgaivinta sėkmingai, tačiau realiai tai neįvyko. Pusantro milijono žmonių vis dar neturi darbo, tūkstančiai įmonių užsidarinėja, šeši tūkstančiai savižudybių sumažėjo pensijos, atlyginimai 40, 40 procentų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos Graikijoje, 120 procentų nuo BVP. Štai tokia yra mūsų skola. PSI, PSE e, sužlugdė mūsų situaciją 50 milijardų eurų buvo skirta tam, kad būtų išgelbėti Graikijos oligarkai, kurie laiko savo pinigus užsienio bankuose. Taigi Graikija tapo socialinė kapavietė, nes premjeras Samaras taikstėsi su trojkos politikais, prarado galimybę iškelti tuos esminius klausimus, kurie dešimtmečiais yra aptarinėjami Graikijoje. Ir iš ties Aš manau, kad mes pamatėme, kad tie klausimai yra patys svarbiausi ir aktualiausi. E, kalbant apie finansinę padėtį mano šalyje. Jūs nepasinaudojate galimybę. Čia dabar stovite ir pasisakote Europos parlamente. Mes pasisakome prieš, tro, prieš trojką, jūs ją rėmėte, mes nenorime taupimo politikos, taupimo politikai pritarėte jūs, jūs pritarėte klasikiniai rinkos politikai, jūs nepasinaudojate galimybę sutvarkyti situacijos ir jūs nepasinaudojate galimybę padaryti spaudimą ponui Dragi, tam, kad būtų padėta Graikijos žmonėms. Graikijos žmonės šimtų procentų sumokėjo už tas obligacijas, kurias nupirko Centrinis bankas su 40 procentų nuolaida. Taigi, nesėkmės istorija Graikijoje ir pirmininkavimas ES buvo nesėkmingas. Beningųjų kairiųjų frakcijos vardu, pane Zakorafa. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, dėja, Lisabonos sutartis sumenkino primkiančias valstybės vaidmenį, nes primkianti valstybė dabar privalo vykdyti anksčiau technokratų priimtus sprendimus. Taigi, ar pirmininkavimas buvo sėkmingas ar nesėkmingas. Kalbame apie kai kurios pasiekimus, apie tai, kad e, prastai buvo tvarkoma ekonomika ir e, mūsų pirmininkavimas buvo traktuojamas kaip e, silpniausia pirmininkaujančiųjų valstybių grandis. Uh, Deja ir e, mano šalyje, ir likusioje Europoje dabar matome besiplečiančią humanitarinę krizę ir tai yra tikra grėsmė. Matome, kad e, daugėja išmetamų iš darbo žmonių, e, sumažintas kolektyvinių sutarčių, darbo vietose galimybės E, ir didžiulė skola Graikijoje buvo šimtų procentų uždėta ant e, paprastų darbuotojų pečių. E, bankų sąjunga, konsolidavimas, štai ką buvo susitelta pirmininkaujant. Pirmkant, Graikijai matėme ir kitų gana ekstremalių sprendimų. Mes matėme, kad ES institucijų sprendimai uh, ko gero priimti ir čia taip pat prie to prisidėjo. Pažvelkime į padėtį Sirijoje, į Ukrainos krizę. E, ekonominiai interesai apsprendžia vyriausybių politinį požiūrį į šiuos reiškinius. Aš manau, kad Graikijos e, piliečiams e, šis pirmininkavimas buvo tikra katastrofa. Turime užtikrinti, kad pirminkaujantį Italiją pasiektų daug geresnių rezultatų, negu kad tai pasisekė padaryti Graikijai. E, žaliųjų. Frakcijos vardu, panas Gikolt. E, Mėly pirmininkai, aš negraikas, todėl jaučiuosi gan svetimas šioje diskusijoje. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į du dalykus, pirmininkaujant Graikijai. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad buvo e, baigti e, kurti labai svarbus finansų rinkų stabilizavimo dokumentai. Bankų sąjunga yra labai svarbus žingsnis stabilizuojant finansų sistemą Europoje. Taigi Graikija žengia labai svarbų žingsnį priekį. Tačiau mane neramina tai, kad Europos komisija dabar uh, E, rengia pasiūlymą, pagal kurį bendro pertvarkymo fondo lėšomis būtų pasinaudota neproporcingai didelę paramą skiriant mažiems bankams. Kalbant apie eurozoną, buvo stengiamas įlinti daugelį priemonių. Mes daug ką kalbėjom, nagrinėjome komisijos e, pasiūlytą e, darbinį dokumentų variantą, e, kitus pasiūlymus. Ir visas priemonės buvo paremtos taupimo principu. Nepaisant to, kad šio principo buvo laikomas vis dėlto krizė dar gilėjo, labai nukentėjo nuo to piliečiai ir nesažiningas finansavimas, e, mokesčių slėpimas e, ir mokesčių vengimas. E, šios problemos nebuvo įspręstas, aš tikiuosi, kad bus įspręstas kitoje kadencijoje. Ačiū frakcijai nepriklausantis panas Eptidė Ajos. Προβουλευτές, Πριν από λίγο ο κύριος Μπαρόζο. Pane pirmininkė, parlamento nariai. Pirmininkas Baroso jau iš anksto pripažino, kad dabar Europa demokratiškesnė ir solidesnė. Mes žinome, kad terminas demokratija kilo Graikijoje. O dabar matome, kad žmonės Graikijoje turi susidurti su skurdu, nedarbu, alkiu, oligarchija ir visą tai e, įgyvendinant trijulės e, sprendimus. E, aš manau, kad e, ponas Samaras ir anksčiau e, vadovavusieji Graikijos vyriausybėje paminė pagrindinius mūsų principus. E, trečia pagal dydį politinė partija buvo pastumta į, šonį, į šoną mano šalyje. E, e, kai kurie buvo įkalinti, negalėjo dalyvauti partijos veikloje, tai kertasi su demokratijos ir teisingumo principais. Tad kai kalbame apie tai, kas e, vyko pirmininkaujant Graikijai, ponas Samaras, ko gero, turėjo taip pat paminėti ir savo partijos nedemokratišką požiūrį. Reikėtų paprieštarauti tam, kas vyksta Graikijoje ir pasipriešinti politiniam persekiojimui. Pirmininkas dėkoju jūsų laikas jau baigėsi. Dabar suteiksi žodį poniai Šuica. Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, matau, kad e, pasisakinėti šioje diskusijoje daugiausia nori kolegos iš Graikijos ir jie labai dažnai nori aptarnėti vidaus problemas. Noriu padėkauti ponui Samaras ir pirmininkaujančiai Graikijai už visas pastangas, kurias ji dėjo, nepaisant e, tų problemų, su kuriomis tuo metu susidūrė pati Graikija. Dėkuoju, ponė Samaras, dalyvavau jums pristatant savo pirmininkavimo prioritetus ir e, labai džiaugiuosi, kad jūs akcentavote jūrų politiką. Nepaminėjote, e, kad buvo įkurtas e, Viduržėmio jūros ir Adrijos regionas. Aš manyčiau, kad tai yra didelė sėkmė ir kad darbas šią kryptimį tęsis. Kalbant apie kitus jūsų paminėtus rezultatus, e, turiu pasakyti, kad kai kalbam apie bankų sąjungą, ekonomiką, e, bendrąjį bankų pertvarkos mechanizmą, visa tai yra labai svarbu. Tačiau e, vis tik tai jaunimo nedarbas vis dar išlieka problema ir, kaip minėjo ponas Baroso, čia dar turime daug nuveikti. Europa gali pasinaudoti visą virtinę naujų priemonių, kurių anksčiau neturėjome. Manytume, kad Italijai pirminkaujant tas priemonės reikia tinkamai panaudoti. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Kirkos. Dėkoju, pirmininkė. Premjerė, e, iš tikrųjų Graikijos pirmininkavimas buvo sėkmingas iš vienos pusės, nemažai pasistumėta socialinės teisėkuros rytyje. E, buvo taip pat sutarta dėl bendro bankų problemų sprendimo mechanizmo e, jūrų teisės srityje. Antra vertus, e, nepavyko įgyvendinti tam tikrų iniciatyvų tose srityse, kurios buvo apibrieštos kaip prioritetai, pavyzdžiui, jaunimo nedarbo srityje. Čia mums reikia, kad Sąjungos solidarumo formas, e, fondas e, iš tikrųjų pasiteisintų praktikoje. Tad aš tikiuosi, kad pirminkiaujantį Italiją sugebės spręsti ir išspręsti mūsų bendras problemas. Ir dar vienas klausimas. E, genetiniai E, genetiškai modifikuoti organizmai. E, čia padaryta žingsnių į priekį. E, aš manau, kad kai buvo kalbama apie krizės išsprendimą, mes pasijutome tarsi bandymų triušiai. Ir e, tenka pripažinti, kad toli gražu ne visi išsikelti tikslai per Graikijos pirmininkavimą buvo įgyventinti. Dėkui, dabar viena minutė frakcijoms nepriklausančiam nariui. Ponas Papadakis. E, tiesą sakant, prieš žmonės nukreipta misija, kuri buvo išsikelta pirmininkaujant e, Graikijai, buvo sėkminga. E, žmonių e, sąskaita buvo prastumta bankų sąjunga ES ir NATO e, taip pat įsikišo į įvykius Ukrainoje. E, taip pat ES savo karinė jėga įsikišo į įvykius Centrinėje Afrikos Respublikoje. ES e, ginklai buvo nukreipti prieš žmonės ir Graikijos komunistų partija e, kovos e, prieš tas priemonės nukreiptas prieš liaudį. Dėkuoju, ponai Papadakis. Keturis su pusė minutės ponui Kefa, Kefalogianis. Aš norėčiau išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, norėčiau priminti kolegoms, ypatingai iš Graikijos, kad čia esame Strasbūrė, ne Atenuose ir manau, kad galėtumėme dieną ar kitą paskirti vidiniams Graikijos klausimams aptarti kitą kartą. Dabar antroji mano pastaba. Visiškai teisinga, kad pirmasis mūsų šūkis, APP rinkiminis šūkis buvo kova su antipopulistais. Ir būtent tą kovą mes tęsime ir čia Europos parlamente mes kovosime uh, už ES idėjas, tas idėjas, kurios veda Europos integracijos link. Trečioji mano pastaba. Sprendimai Europoje glūdi geresnėje Europoje, gilesnėje Europoje, plėtroje. Ir gilesnėse institucijose. Tai ir yra mūsų siekis ir tikslas. Ir dar viena pastaba, ponė pirmininkė, jums leidus apie krizę. Europa susidūrė su šia krize esant dramatiškoms aplinkybėms, nes neturėjo tinkamų priemonių. Palyginkime Europą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Iš esmės, šeši ją ja, PVP procentai yra skiriami nacionaliniam lygmeniui. Ir krizės metu Iš principo, pinigai buvo spausdinami keliuose bankuose. Mes turime siekti geresnės, daugiau Europos ir siekti šios vizijos tam, kad galėtumėme apsaugoti tai, ką kuri buvo įtvirtinta. Tas įmanoma tik tai remiant demokratiją. Ir pietinėse, ir rytinėse Europos valstybėse turime skatinti europinę viziją ir europinę integraciją. Ačiū ponė Kelafojanis. Vieną minutę ponui Liberatski. Su labai susikaupęs klausiausi pono Samaraso ir pono Baroso e, kalbų. Jie kalbėjo apie tai, kad e, per šį pusmetį buvo padaryta daug svarbių darbų ir tai atliko 50 plus kartą. Dabar tarsi atėjo klėstėjimo laikas. Dar prieš keletą metų mums buvo kalbėta, kad padaryta didelė pažanga. Dabar vėlgi darome, kalbame apie E, pažangą. Tuo tarpu žmonės vyresni nei 20 metų nenori girdėti apie padarytą pažangą. Jie mato, kad yra e, didelis nedarbas, neteisybė, trūksta perspektyvų, daugelis problemų nėra išspręstos, todėl šie jauni žmonės praranda pasitikėjimą ir tikėjimą Europos Sąjungą. Europos komisija turi daugiau pastangų dėti atgaivindama e, ir iš naujo stiprindama Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū, ponia Liberatski. Periname prie spontaniškų pasisakymų ir pirmiausia sutiksiu žodį ponui Plenkovičiai. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem e, predsjedniku. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti ministrui pirmininkui Samaras už labai išsame, išsamų pirmininkavimo rezultatų pristatymą. 2003 metais Graikija irgi pirmininkavo, tuomet Kroatija paprašė narystės ir man čia labai malonu šiandieną jau sėdėti šioje salėje kaip pilnateisiam nariui. Aš norėčiau pasveikinti dėl, jūs dėl jūrų politikos strategijos, tai buvo horizontalus jūsų pirmininkavimo prioritetas. Taip pat dėl to norėčiau pasveikinti ir dėl Adrijos jūros strategijos patvirtinimo, kadangi tai apjungia keturias valstybės narės ir keturias šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Taip pat norėčiau Jūs pasveikinti ir dėl bankų sąjungos bei Europos politinių partijų statuto. Tokiu būdu Europos jėgos sustiprės Europoje ir Europos parlamente. Dėkoju. Ačiū, ponė Plenkovič. Ponas Mavrydas. Kolega Mavrydas. Aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti ministrą pirmininką. Dėl to, kas buvo pasiekta esant labai sudėtingoms aplinkybėms. Žinoma, buvo padaryta ir klaidų, bet aš norėčiau konkrečiau gal pakomentuoti vieną dalyką. Būtent platesnį pietičių viduržėmio jūros regioną. Grėsmė tai, kad trūksta saugumo jūroje, tai be jokios abejonės yra susiję ir su energijos, energetikos politika ir tai aktualu visai Europos Sąjungai. Aš manau, kad mažesnės valstybės, kurios priklauso Europos Sąjungai, jos nusipelno ES paramos, vykdydamos savo teisės ir naudodamosis išskirtinėmis ekonominėmis zonomis savo piliečių labui ir bendrai e, visos ES interesų labui. Aš manau, kad bet kokios pastangos Turkijos atžvilgių yra svarbios, bet Turkija pirmiausia turi patvirtinti ES principus ir tik tada galime žengti tolesnius žingsnius. Ačiū, ponia Havos. Pirmininkė. Ministrė pirmininkė. Graikijos pirmininkavimo metu Turkijos užsienio reikalų ministerija per asociacijos e, tarybą su Turkija kreipėsi į mūsų užsienio ministrą Venezuelės ir nusintė ilgą pažymą, kur buvo teigiama, kad ES narė neegzistuoja. Ji kliniškai yra mirusi. Tai koks buvo ES solidarumas tos šalies atžvilgių išsakytas? Valstybės, kuri yra laikoma kaip negyva, mirusi. Ir taip yra vertinama to šalies, kuris siekia ES narystės. Kokia buvo Graikijos, pirinkavusios Graikijos reakcija, kai Turkija pažeisdama bet kokias teisės pareikalavo, kad iš pasų būtų išbraukiami tam tikri įrašai. Ačiū, e, ponė Tekaros. Dabar e, ponas Dinanų. Pone Denanų. Panašu, kad kolega nenori pasisakyti. E, Gar Peltin. Ačiū, ponė pirmininkė, Pone premjerė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs ir puikiai atlikus darbą pirmininkamo metu. Man atrodo, kad tame darbe Jūs daugiausia dėmesio skiriate ekonominiam augimui, konkurencingumui, darbo vietų kūrimui. Aš manau, kad toks pasirinktas kelias buvo teisingas ir tai, aišku, patys svarbiausi uždaviniai, kurie teks Europai ateityje. Man atrodo, kad Jums pavyko, pavyko pasiekti sėkmingų rezultatų visose tose srityse. Per keturis mėnesius atlikote tą darbą ir galite pasididžiuoti tuo, kas buvo padaryta. Aš norėčiau įvardinti vieną svarbesnių uždavinių, būtent jaunimo nedarbo problemą. Turime spręsti šią problemą, turime padidinti darbo perspektyvas jaunimui. Dėl to jaunimo garantijų schema yra labai sveikintina. Norėčiau dėl to jūs pagirti. Dar norėčiau pakalbėti apie bankų sąjungą. Tai irgi labai svarbi dosie ir toliau turime ją tobulinti. Yra dar keli neišspręsti klausimai, dėja jums nepavyko juose pasiekti tiek daug pažangos, pavyzdžiui, dėl bendros rinkos. Uh, ir su, su tuo susijusių dalykų, tačiau bendrai darbas buvo atliktas puikiai ir sveikinu dėl to. Ačiū. Dank, Frau Kollegin Galpils. Herr Kollege Dienano möchte jetzt doch sprechen. Dėkoju, poniai Galpelt. Ponas Dienanų vis tik nori pasakyti, kiek aš suprantu, žodis jam. Taip, žodžio aš neprašiau, bet kadangi jūs suteikėte man tą žodį, tai aš mielai tuo ir pasinaudosiu. Ir pasakysiu pirmiausia, kad e, norėčiau išsakyti solidarumą Graikijos žmonių atžvilgių. Žmonės šiuos aš pažįstu iš apsilankimų toje šalyje. Norėčiau pasakyti, kad graikai yra labai drąsų žmonės, jiems teko išgyventi labai sudėtingą laikotarpį ir aš norėčiau pasveikinti juos dėl to, kad jie sugebėjo išlikti Europoje, išsaugoti susidomėjimą Europą. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, labai svarbu, kad Europos piliečiai jaustų solidarumą e, su ES. Dėkoju. Dank, Ačiū kolegai Dinano, dabar pane kolegai Jazlovietska. Ačiū pane pirmininkė. Pane premjerė, norėjau padėkoti pirmininkaujančiai Graikijai už puikų darbą, ypatingai dėkoju už tai, kad rengėte labai sudėtingą, pačią sudėtingiausią e, direktyvą, tai yra komandiruotų darbuotojų direktyvą. E, trumpesnis pirmininkavimo laikas buvo, todėl jums dirbti buvo dar labiau, e, dar sunkiau, bet to artėjo ir rinkimai. Buvo atverta Pandoros skryne kuriant šią direktyvą, tačiau jūs sugebėjote pabaigti visus darbus. Noriu padėkoti Vasilikai Kokorai už jos indėlį. Ponai, e, savo darbą nuveikite labai profesionaliai, e, solidžiai, labai dėkoju Jums už tai. Manau, kad ta atsakomybė ir mm, darbštumas padės Jums išeiti ir iš krizės Jūsų šalyje, to Jums kuo nuoširdžiausiai linkiu. Ačiū kolegė Jazlovietska, dabar kolegė Kosta signor presidente e voglio riconoscere alla eh, presidenza greca di aver lavorato naturalmente in condizioni di grande difficoltà. ačiū pone pirmininke žinau kad graikams teko dirbti sunkiomis sąlygomis dabar mm, taip sakant euro viduržemio jūros politikoje pereiname į kitą etapą tai yra taip pat ir dėl tų žingsnių kurių buvo imtasi dėkoju jums už tai ką padarėte. Jūs e, iš tikrųjų puikiai suvokėte, kad be tikros viduržėmio jūros politikos ES negali egzistuoti. Reikia ir naujos migracijos politikos, kuri daugiau dėmesio skirtų teisėms ir solidarumui. E, taip pat paminėčiau tarybos ir komisijos pastarojo meto darbas kultūros srityje. Labai Tikiuosi, kad šiuos darbus perims ir pirmininkausianti Italija. Kultūros paveldas, kraštovaizdžio paveldas yra labai svarbus kultūriniam turizmui plėtoti. Kultūrinė tvermė yra lygiai taip pat svarbi kaip finansinis ir ekonominis tvarumas. Paminėsiu taip pat, ką Belgija paminėjo pirmininkaudama 2010 metais. Būtent šiuos dalykus ji iškėlė ir tai yra labai svarbus ir dirbant ateityje. Mikrofon. Kolegė Spirakė. Pane pirmininkė, premjerė. Primkaudama Graikija iš tikrųjų pademonstravo, kad ji gali dirbti ir gali daug ko pasiekti. Vis tik e, mums e, reikalinga parama. E, Naujosios demokratijos partija Graikijoje stumia įvairias reformas ir vienas iš žingsnių yra dalinis energetikos įmonių denacionalizavimas kuriam priešinasi kairieji. Mums reikia skurti tokią aplinką, kuris mažintų Graikijos deficitą ir e, e, paremti vykdomas e, reformas. Mūsų bankų stres testai e, buvo atlikti ir vėlgi čia reikia dirbti šiek tiek ir toliau. Ponas Kirsogūnas. E, savo darbę pirmininkaujanti Graikija pademonstravo, kad e, jie puikiai gali gyvendinti Europos elito politiką. E, tai ji darė Europos lygių ir Graikijos lygių įgyvendindama trejulės įsakymus. E, tai toli gražu net nešė gerų rezultatų Europai. Atvirkščiai, bankų sąjunga, kurią jūs teigiate, esate pasiekę, iš principo reiškia bankų a, e, pasitikėjimą bankais sumenkinimą. A, e, tai prives ir prie Europos išsivaikščiojimo. Mums reikia Europos tau, e, tokios Europos, kuri būtų tautų Europa, o ne kapitalo rinkų Europa. Dėkui. Dabar žodis ponui Stilianytis. Ačiū, pirmininkė. Dar labiau norėčiau akcentuoti tai, kad pirminkaujantį Graikiją daug nuveikė bankų sąjungos ir darbo santykių srityje. Graikija pradėjo pirminkaujantį sunkiamis aplinkybėmis, e, susidūrusi su krize. E, jautėme taip pat ir populizmo kylančias apraiškas. Dabar, jeigu mes kaip e, europiečiai norime toliau vykdyti reformas, gal kalbame apie kitą naują Europą, e, turime labai stipriai pasisakyti prieš populizmą. Sveikiname Jūs, ponė premjerė. Ačiū. Spontaniški pasisakymai baigiami dabar komisijos pirmininko, pirmininkui žodis panašėvševičiai member... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Ponė ministė pirmininkė, kai lankėmės Graikijoje, jūsų pirmininkavimo pradžioje mes akcentavome, kad šis pirmininkavimas bus labai reikšmingas Europai ir taip pat jūsų šaliai. Jūs jį pavadinote sugrįžimo pirmininkavimas. Ir aš manau, kad šiandieną galime visi pritarti, kad tas sugrįžimas buvo labai sėkmingas. Jūsų šalis grįžta į finansų rinkas, pasiekė augimo, uh, biudžetas pasiekė struktūrinį perviršį po daugelio metų ir komisijos vardu aš norėčiau pabrėžti tas pastangas, kurią jaučia, jautėme iš visų jūsų komandos narių. Jie naudojasi visomis turimomis minutėmis e, dar prieš Europos parlamento rinkimus tam, kad būtų galima daugiau pasiekti stiprinant Europą. Pritariu daugeliu išsakytų komentarų, kad e, nepritariu daugeliu išsakytų pirmininkavimų, kad e, pastabų, kad pirmininkavimas buvo nesėkmingas. Deviniose šakinėse tarybose buvo patvirtinta, buvo patvirtinta daug svarbių dokumentų, dirbo daugiau nei šimtas darbo grupių ir be asmenių pastangų, be siekio pasiekti sėkmingų rezultatų, pirmininkavimas nebūtų buvęs toks sėkmingas. Norėčiau padėkoti ministru, e, jūsų ministrui Kurkulas, e, generaliniam direktoriui, kuris sėdė už jūsų, taip pat visiems ekspertams, kurie, su kuriais daug, tiek daug dirbome, nes komanda buvo puiki, buvo imtasi kolektyvinių pastangų ir pasiekti puikus rezultatai. Gerbiami parlamentarai kalbėjo apie tai, kokia svarbi yra bankų sąjunga bendras rinkos aktas 1.2, taip pat darbuotojų komandiravimo direktyva ir visas paketas dėl moder, administracijos modernizavimo per elektroninės procedūras, elektroninį valdymą. Visi tie klausimai, taip pat visa darbotvarkė susijusi su vidaus reikalais ir teisingumu, buvo irgi daug taip pat nuveikta plėtros rytyje. Visa tai buvo padaryta jūsų komandos dėka, puikaus bendarbiavimo su parlamentu dėka ir bendradarbiavimo su komisija dėka. Ir aš norėčiau tik tai asmeniškai padėkoti jums, kolegos, bendrų reikalų, dėl darbo bendrų reikalų taryboje, aptariant horizontaliuosius klausimus ir dėl to, kad buvo užbaigtas labai svarbus primtas sprendimas dėl politinių partijų. Aš manau, kad tai bus labai svarbi priemonė kituose parlamento rinkimuose. Jūsų pirmininkavimas vyko labai sudėtingų Graikijai metu, sudėtingų Europai metų. Ir manau, kad dabar galime teikti, kad praėjus šešiems mėnesiams nuo jūsų pirmininkavimo pradžios mums pavyko sustiprinti Europą, sukurti tvirtesnį pagrindą. Norėčiau už tai Jums padėkoti ir palinkėti Jūsų šaliai ir Jūsų piliečiams visokiojo pasiekmės, grįžtant stabiliai prie ekonominio atsigavimo. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kommissar Šefčovič. Labai ačiū, pana komisijos nariai Šefčiovičiau. Dabar vadovų tarybos vardu, panas Samaras. Well, like thank, uh, honorable... Norėčiau padėkoti garbiems nariams uh, už palankų Graikijos pirmininkavimo vertinimą, ypač dėl Europos uh, jūrų strategijos apimančios e, vandenų zonas ir naują strategiją. Taip pat dėkoju už tai, kad kalbėjote apie sprendimus, e, kuriuos e, kūrėme, stengdamiesi panaikinti tam tikrus trūkumus ES sistemose. Akcentavote padėką pirmininkavusiai Graikijai. Manau, kad to nusipelnėme. Mūsų pinigų Sąjunga 2010 metais dar nebuvo pasirengusi um, naujiems iššūkiams, nebuvo bendro bankų pertvarkymo mechanizmo, bendro pertvarkymo fondo, jokių kitų priemonių. Manau, kad dabar mes esame pasirengę išvengti panašių krizių dar prieš joms prasidedant arba tinkamiau atremti jas jau joms prasidėjus. Dabar e, turime uh, um, gairių žemėlapį, kaip išbristi iš krizės. Ir tie, kas kažkada um, kritikavo tą bendrų priemonių derinį, dabar mato, kad iš tikrųjų reikėtų nekritikuoti šias priemonės ir mes taip pat nekritikavome e, šių priemonių, tačiau mano šalis pasimokė iš praeities klaidų ir struktūrinių trūkumų. Mes įdėgėme tai, kas turėjo būti įdėkta ir pasiekėme apčiopiamų rezultatų. Tai nebuvo lengva, nebuvo neskausminga. Meli draugai, Mes pasiekėme didžiausią fiskalinį derinimą trumpiausių laikotarpių, pakoregavome fiskalinį BVP deficitą 8 procentais, stabilizavome ekonomiką, pasiekėme per e, vien, anksčiau nei, pagal, nei numatyta programoje, vieneriais metais anksčiau pasiekėme ekonomikos perviršį. Taip pat laikėmės svarbių taupimo reikalavimų. Baigėsi šešerių metų recesijos periodas, mūsų artimiausių metų laukia ženklus augimas. Taip, Graikija labai nukentėjo ir aišku, mano šalis vis dar kenčia. Ir kiekvieną kartą Per pastarosius ketvertą metų, kalbėdamas su lyderiais, aš tai nuolat pabrėžiu, o dabar atėjo laikas atsigauti ir aš tikiuosi, kad e, dar po keleto metų mes e, visą šią situaciją tik prisiminsime kaip praeitį. Prisiminkite Argentiną, kuri kažkada 2002 metais buvo mm, bankrutuojanti šalis, 2012 metais ji vis dar krizėje. Aš Tikiuosi, kad to nenutiks Graikijoje. Manau, kad mūsų Graikijos žmonės e, paaukojo tai, ko reikia ir mano vyriausybė taip pat dėjo visas pastangas e, keisdama situaciją. Mūsų žmonės blokavo reformas, gazdino investuotojus. Kai kurie žmonės pabandė pasinaudoti Graikijos situaciją, bandydami susilpninti Europą. Tai e, buvo tarsi pretekstas skatinti Europos silpninimo veiksmus. Mes didžiuojamės tuo, kad situacija Graikijoje gerėja ir mes pagaliau išbrendame iš pačios e, sunkiausios per pastarosius dešimtmečius ekonominės krizės. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams, tačiau ne, ne, nenoriu atsiprašinėti kraštutiniųjų jėgų politikų, aš neprivalau atsiprašyti tų žmonių, kurie nenorėjo nieko keisti, kurie bandė blokuoti svarbius veiksmus, investavimą, e, privatizavimą. Manau, kad tai pakerta mano šalies orumą e, ir bet kurios šalies orumą gyventi skolinantis e, neoru ir aš stengsiuosi dirbti, kad to nebūtų. Graikija yra demokratiška šalis, o demokrati, demokratija nepersekioja um, įsitikinimo ar vienos partijos. Mes labai teisingai e, laikomės teisės aktų, bet teisės aktų mes e, negalėsime įgyvendinti demokratijos. E, mes persekiojame tuos, kas daro nusikalstamas veikas. Mes prieš 70 metų bandėme atsikelti nuo nacijų okupacijos. Graikai dar prisimena tuos laikus, tie, kas rėmė nacius, yra persekiojami. Vyko auksinė aušra ir niekas nepersekiojamas už tai, kuo jie tiki. Vyriausybė niekieno nepersekioja. Jei ką ir persekioja, tai persekioja teisingumo sistema ir persekiojama už nusikalstamas veikas. Mes didžiuojamės e, tuo, kad pirmininkaujanti Graikija dabar pasiekė, kad būtų uždrausti genetiškai modifikuoti organizmai. To pasiekė paskutinės ekspertų tarybos. Kalbant apie krizę Ukrainoje, Pirmininkavusi Graikija bendradarbiavo su Europos išorės veiksmų e, taryba ir komisija. Mes parengėme dviejų kelių planą, numatėme tam tikras sankcijas, jei, jūs, jei jų reikės. Ir baigdamas noriu pabrėžti, kad mes ir toliau glaudžiai bendradarbiausime ypač su pirmininkavimo vaira perimančia Italija. Aš tikiuosi, kad jos pirmininkavimo laikotarpis taip pat bus labai sėkmingas. Labai ačiū, ponia ministrė pirmininkė. Keitimasis nuomonėmis baigėsi, o dabar pertrauka iki 13 valandos, kada vyks kirvestorių rinkimai.